turite, visi turite balsavimo korteles, susiraskite. Taip, galime ir, ir taip suskaičiuoti. Kągi, galime pradėti. Pirmiausia, balsuosime dėl jaunimo užimtumo iniciatyvos įgyvendinimo valstybėse narėse. Pranešėja yra Vilija Blinkevičiūtė. Ir pradėsime balsuoti. 36 pakeitimas už prieš susilaikė. Atmesta. 37 už prieš susilaikė Atmesta. 38 už, prieš, susilaikė. Atrodo, kad pritarta, tačiau pasitiktinsime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Pone Lina Makeven, balsavote už? Taip, taip, patvirtinta. 39 pakeitimas su techniniu žodiniu pakeitimu už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 40 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinsime. 40 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 41 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kurią pateikė pranešėja. Ar kas nors prieštarautų žodiniam pakeitimui? Jeigu ne, neprieštarauja, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 42 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 43 pakeitimas su techniniu žodiniu pakeitimu už, prieš, susilaikė, atmesta. 44 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 45 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 46 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 51 pakeitimas dviejų dalių, pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, priimta, antroji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 58 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 56 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 60 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Balsavimas pradinamas. 60 balsav... pakeitimas, balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas, atmesta. 61 pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. 62 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. 62 pakeitimas, balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas. Atmesta. 63 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 64 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 65 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas. Priimta. 66 pakeitimas už. Pakeik. Kelkite rankas. 66 pakeitimas už, prieš, susilaikę. Neaišku. Tikrinamės. 66 pakeitimas balsavimas pradedamas. 66 pakeitimas, balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas, primtas. 67 pakeitimas už. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 68 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Patikrinkime. 68 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. 69 pakeitimas su techniniu žodiniu pakeitimu už prieš susilaikė atmesta. 70 pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. 71 pakeitimas su techniniu žodiniu pakeitimu už prieš susilaikė atmesta. Kompromisas pirmas už prieš susilaikė primta. 19 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 20 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 21 pakeitimas už, prieš, susilaikė, primta. 22 pakeitimas už, prieš, susilaikė, primta. 23 pakeitimas už, prieš, susilaikė, primta. 24 pakeitimas už, prieš, susilaikė, primta. 25 pakeitimas už, prieš, susilaikė, prim, pasitikrinam. 25 pakeitimas, balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas, primta. 26 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 27 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antras kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 30 pakeitimas. U dviejų dalių balsuosime dabar tik už antrąją dalį. Antra dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. nereikia balsuoti dėl pirmos dalies, jie atkrenta. 31 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Tikrinamės. 31 pakeitimas balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 33 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 34 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Patvirtinta. 35 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Šešioliktas pakeitimas ir pirmas pakeitimas. Ar galime balsuoti dėl jų kartu? Taigi, balsa, pakeitimai nuo pirmo iki šešiolikto už, prieš, susilaikė, atmesta. O dabar balsuosime dėl viso nuomonės projekto su pakeitimais. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Labai ačiū kolegos, labai ačiū šešėlinėms pranešėjams, labai visiems ačiū. Toliau. Thank you. Uh, an, uh, uh, annual report on human rights and democracy in the world. To... Žmogaus teisų ir demokratijos padėties pasaulyje metinė ataskaita. Pranešėjas žodį solės. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas už, prieš, susilaiko, balsuojame kortelėmis. Baigime. Priimta. Devintas pakeitimas dalimis, pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis už. Už. Prieš susilaiko priimta. 11 už. Prieš susilaiko atmesta. 12 už. Prieš susilaiko priimta. 13 už. Prieš susilaiko atmesta. Balsuojame kortelėmis. Baigime. Atmesta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 17 už, prieš, susilaiko, kortelėmis. Balsuojame. priimta. 18 už, prieš, susilaiko, priimta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 21 už, prieš, susilaiko, pasuojame kortelėmis, 21. Atmestam. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas kompromisas, balsuojame kortelėmis. Baigime. Priimta. 23 už, prieš, susilaiko priimta. Penktasis kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 32 už prieš susilaiko priimta. 33 už prieš susilaiko priimta. 34 už prieš susilaiko priimta. Šeštas kompromisas už prieš susilaiko priimta. 41 už, prieš, susilaiko, priimta. Balsuokime kortelėmis, 41. Baigiame. Atmesta. 42 už, prieš, susilaiko, priimta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaiko, atrodo priimta, bet vis tik pabalsuokime kortelėmis. Priimta. Devintas už, prieš, susilaiko, priimta. Dešimtas už, prieš, susilaiko priimta. Penkisdešimtas už, prieš, susilaiko priimta. Pirmas už, prieš, susilaiko priimta. Antras už, prieš, susilaiko priimta. Trečias už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas už, prieš, susilaiko priimta. Penktas už, prieš susilaiko priimta. Dabar balsuojame dėl visos nuomonės su pakeitimais. Baigime. Priimta. Sveikinu. Dėkuoju, puikiai padirbėjome. mūsų 18 metų kalendorius. Kalendorius yra patvirtintas koordinatorių, jeigu niekas neprieštarauja, jis bus laikomas galiojančiu. Kitų klausimų nėra, o kitas mūsų posėdis įvyks lapkričio 21 ryte nuo 9 valandos. Jis truks visą dieną. Tai bus komitetų posėdis dalyvaujant nacionalinių parlamentų atstovams. Laukiame jūsų aktyviai dalyvaujant. Dėkoju visiems vertėjams ir sekretoriatui ir gero vakaro.